giorno rega, reca le interrogazioni orali al Consiglio. Pagal darbo atverkę dabar yra numatyti žodiniai klausimai e, tarybai ir komisijai smurto prieš moteris panaikinimas. Noriu priminti, kad šiandien yra dešimtosios metinės, kai minima tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena, todėl šie klausimai yra labai svarbus. Poniai Svensson suteiksiu žodį penkios minutės. Ji yra pranešėja. Olman. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien, tai yra 25 lapkričio, pažymėme dešimties metų sukakti, kai jungtinės tautos įvedė tarptautinę dieną kovai su smurtu prieš moteris. Aš pati visą savo saugusį gyvenimą uh, E, dirbo politinį darbą moterų organizacijose, tinkluose, kad kovotume su smurtu prieš moteris. Ir aš manau, kad aš savo darbe pasinaudoju visais įmanomais terminais, apibrėždama realų situacijos vaizdą. Ir šiandien aš manau, kad aš vartojau tuos žodžius, kurie mums kartu leido tą kovą sėkmingai vykdyti, kad mes uh, dabar jau matytume konkrečių tikslų ir priemonių. E, smurtas atima iš moterų žmogaus teisės, tai daro poveikį moterų kasdieniam gyvenimui. Tai yra smurdas, smurtas kuris kontroliuoja moterų ir jaunų merginų gyvenimą. Ir dabar jau atėjo laikas nutraukti tą tylą ir parlamente, ir už parlamentinio darbo rygų, ribų visos geros jėgos turi kovoti su tokiu smurtu. Tai yra e, smurtas e, santykiuose, seksualinį persekiojimą, fizinį, psichinį e, žmonių išnaudojimą, smurtinius išpolius, nužudimą, seksualinę vergovę, prostituciją, apipjausimą. Ir mes žinome, kad smurtas prieš moteris yra naudojamas karuose ir konfliktinėse situacijose, kur moteris yra individualiai ir kolektyviai e, išnaudojamos per smurtą. Yra žmonių, kurie sako, kad santykiai artimuose santykiuose yra privatus šeimos reikalas. Taip nėra. E, tai yra struktūrinis smurtas, tai yra visuomenės problema. Visuomenė turi apsimti atsakomybę, kad nutrauktų smurtą e, mes e, turime sprengti, spręsti struktūriškai problemas visose regionuose, valstybėse ir žemynuose. Tam, kad užbaigtume, tai, kad užbaigtume bet kokį smurtą, yra būtina prielaida bet kokiai žmogaus teisų visuomeniai. E, smurtas prieš moteris parodo, kad santykiai tarp vyrų ir moterų gali būti pagristi jėga. Be to, tai leidžia tarsi, toks kova su tuo leistų ištaisyti tokią padėtį. Todėl mes turime e, vykti turime vykdyti e, darbą su toje srityje, galvodami apie visuomenės struktūros pakeitimą, kur vyrai dominuoja moterų atžvilgių. Moterų smurtas prieš moteris yra akivaizdus įrodymas, kad tarp vyrų ir moterų galia yra pasiskiršiusi ne vienodai. Tai yra visuomenės veikatos problema e, Tai yra socialinė problema ir ji be kita ko greuna žmogaus asmeninį gyvenimą ir kainuoja labai brangiai visuomeniai. Tačiau visų pirma, tai yra lygybės problema. Todėl mes turime spręsti moterų smurto problemą per lyčių lygybės perspektyvą. Be to, ES turi kompetencijų imtis tam tikrų priemonių ir tos priemonės iš ES pusės, kurių ėmėmės aš ir mano kolegės moterų teisų komitete Europos parlamente, E, yra į tai ir orientuotos. ES viduje egzistuoja DAFNE programa, kuri suteikia tam tikrą ekonominę paramą įvairioms iniciatyvams, kovai su smurtu prieš moteris. Ir tai yra gera ir naudinga programa, bet dar toli gražu nepakankamai jį įgyvendinta. Todėl parlamento moterų teisų komitetas, be kita ko, prašo komisijos ir tarybos uh, parengti planą, kuriuo būtų reikalaujama valstybių narių suformuoti nacionalinius kovos su smurtu moterų atžvilgių planus. Europos komisija ir taryba, e, ar jos planuoja pateikti pasiūlymą dėl ES strateginio plano? Ar aš žinau, kad egzistuoja dideli skirtumai tarp tarybos ir komisijos pozicijų užtikrinant lygybę tarp vyrų ir moterų. Kada Europos komisija ketina paskelbti Europos metus e, kovai su smurtu prieš moteris, kaip jau nuo 97 metų parlamentas kalba. Pats laikas jau atėjo, ačiū. Grazie, la parola al. Ačiū labai. Pone ministrė Tarstatson, e, žodis jums. Atsiprašau, ponė ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiama moterų teisų komiteto pirmininkė ir narės. Jūs paminėjote e, labai E, rimtą ir skaudų klausimą. Ir aš nuo pat pradžių noriu pasakyti, kad smurtas prieš moteris negali rasti vietos civilizuotoje visuomenėje. Šiais metais mes pažymime dešimtasias metnės, kai jungtinės tautos priemė rezoliuciją. Lapkričio 25 diena yra paskirta tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Šiandien mes galvojame apie tas E, nesuskaičiuojamas moteris ir mergaitės, kurios kenčia karuose ir konfliktinėse zonuose. Mes žinome, kaip kenčia moteris visame pasaulyje, jei jos yra išžaginamos, jeigu su jomis yra netinkamai elgiamasi arba jos yra seksualiai persekiojamos. E, mes išreiškėme solidarumą su nukentėjusiosiomis ir aukomis, e, tais atvejais, kai e, moteris kenčia <clears throat> dėl garbės nusikaltimų, neretai jie baigėsi nužudimu. Mes žinome, kiek daug skirtingų smurto apraiškų pasaulyje kasdien egzistuoja Europoje. Smurtas prieš moteris yra problema, kuri reikalauja daugelio politinių sričių priemonių. Tai yra labai aiškiai pasakyta šioje rezoliucijoje, e, kurioje sakoma, kad reikia kovoti su smurtu prieš moteris. Dėl rezoliucijos bus balsuojama rytoj. Smurtas prieš moteris nėra smurtas savai, smurtas kaip nusikaltimas ar kažkoks neteisingumas moterų atžvilgių. Tai yra ir klausimas susijęs su vyrais kaip e, nusikaltimo vykdytojais ir su lygybės lyties klausimų. Geriausia strategija kovoti su smurtu prieš moteris yra žvelgti į šią problemą bendrai ir pateikti bendrą smurto prieš moteris apibrėžimą. Visame savo darbe e, siekiant užtikrinti lygyb, lyčių lygybę, Europos taryba vadovaujasi e, lyčių integravimo principu. Ir taryba pateiks projektą, kuris leis užtikrinti vyrų ir moterų lygybę įvairiose veiklos rušėse. Taryba e, keletą progų yra minėjusi smurto prieš moteris problemą. Ir aš, e, mielai, pirmiausia paminėčiau pozityves, e, sėkmingiausias, sėkmiausius atvejus. Pirmasis iš jų būtų ES dokumentas moterys ginkluotose konfliktuose. Tai rodo, kad ten jau dirbama stengiantis sumažinti smurtą prieš moteris. Deja, tarybos galimybės reaguoti šiomis aplinkybėmis yra ribotos ir valstybės narės pačios yra labiau atsakingos už tuos klausimus, kurios įeina į jų kompetenciją, ypač jeigu tie klausimai yra susiję su e, valstybės vidaus teisingumo ir visuomenės veikatos problemomis taryba imsis savo lygmenių mm, kovos su smurtu e, prieš moteris, bet būtinas yra bendradarbiavimas ES lygių, reikia imtis veiksmų ES lygių. ES kova su priekyba žmonėmis yra vienas iš šešių prioritetų, kuriuos taryba yra išsikėlusi ir kuriuos turėtume gyventi iki 2010 metų. E, Europos E, taryba renka iš valstybių narių atitinkamą statistiką, leidžia, e, skatina jas keistis gerais pavyzdžiais ir bendradarbiauti moksliniuose tyrimuose. Komisija parengė naują planą dėl lyčių lygybės, kuris bus taikomas nuo 2011 iki 2015 metų. Stokholmo programoje, kuri bus patvirtinta kitą mėnesį, yra numatyta tam tikra teisinė bazė kovai su moter, smurtu prieš moteris ir ten yra įtvirtinama Europos parlamento išreikšta pozicija. Dėl tos programos mes tikimės, kad bus sutarta ir bus galima ją geriau įgyvendinti. ES lygių jau dabar daug kas yra daroma, skatinant visuomenės informatumą, renkant informaciją ir keičiantis geros praktikos pavyzdžiais. Mes jau šiuo metu vykdome pirmininkančios valstybės konferenciją Stoholme, kur yra kalbama apie strategiją kovoti su vyrų smurtu prieš moteris. Ir tai yra puikia galimybė visiems dalyviams pasikeisti patirtimi ir aptarti e, ateities politiką. 2007 metų buvo priimta, pabaigoje buvo priimta DAFNE 3 programa, kurioje labai daug yra kalbama apie smurtą prieš jaunimą ir moteris. Ir dabar matau, kad DAFNE programa ir toliau daro didelį poveikį mūsų visuomeniai. Jūs savo rezoliucijoje labai teisingai akcentuojate, kad trūksta e, teisingų e, ir e, reikalingų duomenų apie skirtingo smurto prieš moteris atvejus. Ir suprantame, kad surinkti teisingus statistinius duomenius yra būtina tam, kad mes geriau suprastume problemą susijusią su e, smurtu prieš moteris Europoje. Aš tikiuosi, kad Europos lyčių lygybės institutas, kuris yra. E, įsteigtas kartu tarybos ir parlamento galės ženkliai prisidėti prie šios ryties e, sutvarkymo. Pati taryba jau dabar yra ėmusis labai konkrečių veiksmų, kad pagerintų galimybę gauti reikalingą statistiką apie smurtą prieš moteris. Taryba dirba su uh, Pekino programa ir planu. Uh, ir yra e, išskyrusi tris aktualiausias rytis veiklai šioje srityje. Pirmiausia, smurtas prieš moteris namuose, seksualinis išnaudojimas darbo vietoje ir trečias, moteris ir ginkluoti konfliktai. Mes padarėme daug pažangos ir, bet žinoma, padaryti reikia kur kas daugiau. Daugelis uh, labiausiai pasaulyje nuo smurto kenčiančių moterų gyvena besivystančiose šalise. Taryba yra prieimusi visą eilę sprendimų dėl lyčių lygybės ir moterų uh, galios bendradarbiaujant su besivyšiomis šalimis. Ir be to mes nuolat pabrėžėme uh, E, tokias temas kaip moterų apipjaustimas visose programuose, kuriuose kalbama apie bendradarbiavimą su, lyčio, su besvysančiomis šalimis lyčių lygybės rytyje. Mes turime užtikrinti, kad tokie dalykai netaptų realybę net ir pačioje Europos Sąjungoje. Europos parlamentas e, yra įvertinęs e, visų darytų veiksmų rezultatus ir taryba dabar turi priimti išvadas dėl mergaičių padėties skirtingose valstybėse, ką jau taryba bandė padaryti ir praėjusiais metais. Taryba, galėčiau pacituoti, siekia panaikyti bet kokį smurtą prieš moteris jų, ir mergaitės jų dalyvavimą e, žmonių prekyboje, taip pat akcentuoja moterų ir mergaičių uh, E, teisų ir galių visuomenėje užtikrinimo reikšmę visuomenėje. Europos taryba supranta, kad smurtas prieš moteris turi nepaprastai didelę žalą moterų socialiniam, politiniam ir ekonominiam gyvenimui. Moteris, kurios kenčia nuo smurto, yra išbraukiamas iš socialinio gyvenimo ir net neretai lieka be darbo ir joms iškyla grėsmė, kad jos bus išstumtos į visuomenės paraštis ir į skurdo liūną. Iš tokios perspektyvos mes turime struktūriškai spręsti smurto prieš moteris problemas tai yra nuolat akcentuojama taryboje. Moterų, smurto prieš moteris problema yra labai plati problema. Ir mes pradedame labai plačią kampaniją informuojant visuomenę. Mes manome, kad pačių moterų informatumas prisidėtų prie kovos su tokiu smurtu. Moteris turi turėti laisvę išnaudoti visą turimą potencialą. Jos turi kuo mažiau susidurti su smurto atvejais ir moterų išstumimu iš visuomenės. Taryba nuolat pabrėžė, kad yra uh, reikalinga kovoti su moterų skurdu. Užimtumas dažniausiai yra geriausias būdas išbristi iš skurdo ir reikėtų padaryti daugiau, kad moterų dalyvavimas darbo rinkoje taptų lengvesnis. Ekonomiškai, ekonominė ir socialinė krizė e, moteris padaro jautresnėmis. 2009 m. lapkričio 30 d. taryba turėtų priimti visą eilę sprendimų dėl lyčių lygybės. E, stipresnis e, ekonomikos augimas ir užimtumo lygis, 2010 e, m. Lisabonos, sutartė, Lisabonos darbo tvarkės peržiūrėjimas bus orientuoti į tai, kad lyčių lygybė būtų užtikrinta visose visuomenės rytise ir kad jo, jai atsirastų vietos visose ateities strategijose. Dabar jungtinių tautų rezoliucijos dešimtmečio pažymėjimo dieną uh, mes pripažįstame, kad ta problema vis dar egzistuoja ir mes sveikiname tą faktą, kad jungtinės tautos dirba kartu stengdamosius užbaigti šio reiškinio egzistavimą. Mes e, turime kovoti prieš smurtą Europoje ir tai turi vykti tarptautiniuose rėmuose. Per kitą susitikimą kovo mėnesį 2010 metais Junktinių tautų moterų teisų komisija e, pažymės Pekino paketo 15 metinės ir Pekino paketas bus peržiūrėtas. Švedija, pirmininkaujantį tarybai, jau parengė ataskaitą apie ES padarytą pažangą ir iššūkius, kuriuos dar turime išspręsti. Ir lapkričio 30 dieną taryba turėtų priimti visą eilę sprendimų e, tuo požiūriu. Veiksmų planas iš Pekino suteikia mums tam tikrą struktūrą ir suteikia ilgalaikę darbo atverkę tarptautiniai lyčių lygybės politikai. Taryba labai aktyviai tame darbe dirba ir labai didelė dalimi prisideda prie kovos su smurtu prieš moteris. Uh, Problema susijusi su smurtu prieš moteris nėra nacionalinė, ji nepripažįsta nacionalinių sienų. Į tai privalome reaguoti tarptautiniu lygiu Europoje ir už Europos ribų. Mes turime suaktyvinti kovą su smurtu susijusiu su e, lytimi E, tarptautinėje politikoje ir mes negalime užmerkti akių prieš tą smurtą, kuris vyksta mūsų ES viduje, prieš mūsų pačių piliečius. Gerbiame pirmininkė, gerbiame Europos parlamento nariai. Aš pakartosiu tai, ką aš sakiau pradžioje. Smurtas prieš moteris neturi vietos civilizuotoje visuomenėje. Aš dėkoju Europos parlamentui, kad jis iškėlė šį klausimą šiandien. Jūs turite visišką tarybos paramą, pirmininkaujančios šalies paramą ir mes esame pasiryžę apginti teisingumo, lyčių lygybės ir solidarumo principus. Ačiū. Grazie, ministro. La parola. Labai ačiū, ministrė. Dabar komisijos narys Degucht, jums suteikiamas žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tarptautinės dienos skirtos smurto prieš moteris panaikinimui proga Europos komisija dar kartą kartoja savo pasirežimą kovoti su bet kokiu smurtu prieš moteris. Toks pasirežimas atsispindi komisijos komunikate dėl Stokholmo programos. Ir vienas iš prioritetų yra dėmesys vaikų teisėms ir moterų apsaugai nuo smurto, taip pat kitų pažeidžiamų gyventojų grupių. Turėdami kelio gairias lygybei tarp moterų ir vyrų, komisija įsipareigojusi yra išnaikinti smurtą prieš smurtą, kuris susijęs su lytimi, priekyba žmonėmis, ir ši kova būtų dalis strategijos. kuri dabar yra rengiama. Bet kokiu atveju mes turime finansuoti specifinius veiksmus šioje srityje. Komisija jau yra žymiai prisidėjusi prie kovos prieš smurtą prieš moteris per Dafne programą. Mes turime užkirsti smurtui kelią Ir tai reikia sustiprinti konkrečiais veiksmais. Pirmiausia, komisija yra nustačiusi veiksmų programą pagal DAFNE programą. Ir tai būtų nuseklesnė strategija kovai su smurtu prieš jaunimą, moteris ir vaikus. Metinis biudžetas yra maždaug 17 milijonų eurų. Komisija siekia dirbti su rizikos grupomis, ir papildyti nacionalinės programas. Pagal DAFNES programą kuriama patariamoji ekspertų grupė, kuri mums padės nustatyti būtinas iniciatyvas Europos lygių ir skatinti bendrą požiūrį valstybės narėse. Komisija taip pat parengs tikimybių studiją, kuri vertins, ar tikė, ar verta harmonizuoti teisės aktus susijusius smurtu prieš vaikus ir moteris. Šios tyrimo rezultatai bus pateikti 10 metų rudenį. Komisija ketina apjungti valstybių narių vyriausybių atstovus, Europos institucijas, politinės grupės, pilietinės visuomenės organizacijas, tarptautinės organizacijas ir taip toliau, tam, kad būtų galima parengti aiškesnę bendrijos politiką. Be to mes ketiname skatinti apskaitimą gerą praktiką. Tokie dalykai jau buvo organizuojami, organizuojami septintais metais ir mes turime pabrėžti, kad smurto prieš moterų, moteris pasireiškimai turi būti e, su jais kovojama naudojant griežčiausias priemonės ir komisija ketina pasiūlyti pakeitimą Europos nusikalstamumo pagrindams kovojant su prekyba žmonėmis ir seksualiniu moterų išnaudojimu. Kai dėl metų skirtų kovai su smurtu prieš moteris, mes ketiname atlikti detalę analizę ir to reikia, kad parengtume strategiją kovai su smurtu prieš moteris. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Benitai Ferrero Valnera. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus ir garbėjai parlamento nariai. Kaip jūs visi žinot, aš, kadangi esu moteris, aš visada šiaip jau buvau užsiengažavusi ir esu užsiengažavusi kovoje su smurtu prieš moteris. Ne vien tik tai per pastaruosius savo mandato penkerius metus, kai ėjau e, išorės ryšių komisijos narės pareigas, bet ir būdama ministre savo šalyje. Tad dar norėčiau pridurti porą žodžių prie to, kas buvo pasakyta. Kalbant apie išorės veiksmus, apie veiksmus atliekamus besivystančiose šalyse, kolegos, kolega apie tai vėliau, O dabar kova su smurtu prieš moteris pasidarė e, žmogaus teisų politikos svarbi dalis. Tad čia šiuo atveju išties mes dar 2008 metais gruodį priėmėm e, svarbiausias politikos kryptis. Ir tos kryptis tai e, vietos lygių trečiosiuose šalyse, tose šalyse, kur kur, kur yra ES atstovybės. Tokių šalių yra 90 visame pasaulyje. Uh, E, Europos komisijos delegacijos veikia ir komisija jau prieimusi konkretų veiksmų planą toms šalims. Tad e, tame plane numatytos, e, numatytas įvairiausių iniciatyvų sąrašas laikotarpiai nuo 2009-2010 iki 2010 metų. Tad mes nu, nuolat formuluojam labai aišku pranešimą, kad bet koks smurtas prieš moteris negali būti pateisinamas remiantis kultūrai kultūrinėmis ir kitomis tradicijomis. Be to, mes taip pat e, remiamės ir kito, e, kitų bendradarbiavimo tinklų parama, antrai, ant, antai pasi, pasiremdami e, rekomendacijomis, įtraukdami į šitą darbą nacionalinės institucijas, kurios uh, užsima šiais klausimais, ar tiesiog paremdami iniciatyvas daryti įstatymų pataisas. Tad moteris saugumas Europos Jungtinių tautų rezoliucija 1325 apie tai kalba ir, kaip jau sakiau, 2008 gruodį irgi mes e, sutarėm dėl bendro šios kovos su smurtu prieš moteris požiūrio. Tad iš ties tas klausimas išplaukia iš bendrijos e, vidaus e, politikos ir taip pat tam numatyti bendrijos instrumentai. Tad iš tikrųjų visa tai mums gal, galėtų leisti įtraukti, integruoti moterų smurto prieš moteris klausimą į platesnį kontekstą, turiu galvoje prevencijos veiksmus e, asmeniškai e, gavau, e, į mane kreipėsi 40 įtakingų įvairiausių pasaulio šalių moterų tam, kad būtų galima įgyvendinti jungtinių tautų e, rezoliuciją 1325 ir kartu buvo pasisakyta užminti su, surenkti tarptautinį seminarą. Ta, tai idėjai pritarė Junktinių tautų generalinis sekretorius, tačiau dar reikėtų pabrėžti, kad rengiantis šio ministrų lygio e, konferencijai dalyvavo daugybė tarptautinių organizacijų, tokių kaip antai Afrikos sąjunga ir jos irgi, irgi e, prisijėmė įsipareigojimą sustiprinti jungtinių tautų rezoliucijos 1325 taikymą ir kartu įrašyti jos nuostatas į nacionalinius planus. Tad, ponė pirmininkė, aš iš tikrųjų labai vertinu uh, E, vertinu e, tą aplinkybę, kad e, šiuo atveju ši, ši politikos kryptis yra išorės ir, ir vidaus aspektų. Ir man labai malonu, kad, kad numatant ir įgyvendinant veiksmus, iš tikrųjų šiaip jau tai yra. Be, įgyvendinant veiksmus laikomasi bendro, bendro požiūrio. Ačiū labai. Dabar kalbėtojai politinių frakcijų vardu, pirmiausia, EPP vardu, ponia Matela, ji kalbės pusantros minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Smurto prieš moteris panaikinimas yra labai svarbi tema. Tema, kur reikia visiems įdėti daugiau pastangų ir ES institucijoms, valstybėms ir visuomeniai. Spurtas prieš moteris yra žmogaus teisės pažeidimas. Taip pat padarantis didelės pasiekmes asmeniui ir visuomeniai, dėl to negalime tos problemos ignoruoti. Dabar tai yra ta tema, kurią reikia spręsti pagal įvairias antraštes kadangi niekuomet negalima pateisinti smurto, remiantis kultūrinę, religinę ar e, kokia tai, kokiomis tai kitokiomis priežastimis. Reikalingo, reikalingos visuomenės samoningumo kampanijos. Mokyklose taip pat e, reikalinga metus paskelbti smurto prieš moteris metais, kaip teisingai padarė Europos parlamentas. Reikia tarptautinių mastų siekti veiksmingesnės politikos šioje srityje. Ir tai turi būti labai svarbus prioritetas nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis. Reikalingas labai artimas ryšys tarp ES ir jungtinių tautų, tam, kad visi dirbtų iš vien tą pačią linkmę. Na ir klausimai Europos parlamente kur, genera, kur jungtinių tautų generalinė, generalinio sekretoriaus pavaduotoja dalyvavo, iš tiesų rodo, kad toks bendradarbiavimas gali būti stipresnis. Dėkoju socialistų, demokratų vardu, kviečiu ponę Thompson, jai skiriamos pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, šiandien lapkričio 25 dieną pasaulio moteris ir vyrai pažymi e, Junktinių tautų tarptautinę smurto prieš moteris dieną. Iš tikrųjų, smurtas prieš moteris yra tarptautinė problema ir jis apima ne vien tik tai moteris. Čia kalbama apie žmogaus teisų e, e, panai, negerbimą ir kitus dalykus. Jungtinių tautų vertinimų septynios iš dešimties moterų patiria smurtą. Ir dažnai dėl smurto e, žūsta, ko gero, dar daugiau moterų negu per eismo nelaimės ir panašiai. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad mes ES ir kad dabar komisija pateiktų kuo greičiau ES kovos su smurtu prieš moteris politikos planą. Dabar dairantis tai, ką nuveikė valstybės narės, tai matyti, kad vienose šis klausimas e, rimčiau nagrinėjamas negu kitose. Antai Ispanija perimsianti pirmininkavimą smurto su moterų klausimą e, laiko vienu savo pirmininkavimo prioritetu ir kaip vienintelė ES šalis, Ispanija yra įkūrusi tam tikslui specialią e, observatoriją, kuri be visą kitą rengia e, kovos su smurtu strategijas. Tad iš tikrųjų turėtume paremti Ispanijos kaip busimosios e, pirmininkaujančiosios valstybės iniciatyvą ir mąstyti apie panašią observatoriją ES visų moterų naudai. Ačiū, ponė pirmininkė. Εξ ονόματος Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών, η κυρία Toliau e, liberalų frakcijos vardu, ponė Permanova, vieną minutę. Pone pirminkė, kolegos, ne tik dėl tartutinės dienos kovai su smurtu prieš moteris ir svarstančią rezoliuciją, mes turime paklausti, ar padarėme pakankamai, nes moteris Europoje vis dar patiria smurtą, lytinį išnaudojimą, žalojimą. Vienas baisiausių pavyzdžių yra tada, kai per karo metu naudojamas žaginimas kaip ginklas, kaip e, Konge. Todėl svarbu parengti strategiją siekiant kovoti su visomis smurto formomis. Pone komisarė, norėčiau informuoti Jūs, šiandien balsavome dėl Stokholmo programos ir ten buvo pakeitimas, kur reikalaujama parengti tiesioginių veiksmų, kovojant su smurtu prieš moteris, taip pat persekėti nusikaltelius. Tikiuosi, kad šį kartą mūsų kolegos ir jūs bei taryba nesirems vien tik tai subsidiarumo principu ir greitai pamatysime tokį veiksmų planą šiame parlamente. Mes taip pat parašėme Ispanijai, kuri netrukus pirmininkaus ir tikimės, kad tai taps prioritetu ne tik Ispanijai, bet ir visiems mums. Labai ačiū. Toliau žaliųjų vardu ponas Romeva Rueda. Iš tikrųjų, būtina sukurti teisinį pagrindą kovai su smurtu prieš moteris. Aš raginu tarybą ir komisiją priimti sprendimą dėl Europos politikos europinio ligmens įvedimo, nes ne visos valstybės narės savarankiškai sprendžia šią problemą. Nulinė tolerancija smurtui prieš moteris turi tapti visų institucijų prioritetas. Mes reikalaujam parengti aiškesnę politiką e, skirtas smurtui prieš moteris ir tai būtų teisingas žingsnis į priekį. Taip pat noriu priminti komisijai ir tarybai apie savo prašymą, kaip reikėtų e, kovoti su smurtu prieš moteris tarptautiniu mastu, ypač sudarant priekybos sutartis ir kitas sutartis su trečiosiomis šalimis kaip paminėta mano pranešime. Taip pat noriu paklausti komisarės, ar jį galėtų konkrečiau apie tai pakalbėti. Ir galiausiai norėčiau pasveikinti mūsų draugus iš Kongo asociacijos taikai. Ir ta gėlė, kurią mes čia atsinešame, mes norime ją priminti, kad tai yra bendra kove. E, taip pat ir padėti aukoms, kurie nukenčia e, nuo tokio smurto. Ačiū. Εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Europos konservatorių reformistų vardu kviečiu ponę Janą Kunadakis. Smurtas prieš moteris, ypatingai šeimoje, yra tema, apie kurią reikia padiskutuoti ir labai džiaugiuosi, kad ši tema buvo e, apie ją pradėta diskutuoti. Turime pripažinti, kad tai nėra vien tik tai lyčių klausimas, ne vien tik tai lygybės klausimas. Ir nėra vien tik tai žmogaus teisų klausimas, tai yra baudžiamosios teisės klausimas visų pirma. Ir kadangi tai yra baudžiamosios teisės klausimas, tai yra suverenios valstybės klausimas ir pati valstybė turi imtis veiksmų, kaip ji nori. Pagal e, e, Europos tarybos duomenis, kas ketvirta moteris yra patyrusi smurto šeimoje. ES galimtis aktyvių veiksmų šioje srityje skiriant išteklius švietimui, didesniam samoningumui, pradedant diskusijas apie smurtą ne tik prieš moteris, bet ir prieš vyrus. Junknių, Junktinės karalystės vidaus reikalų ministerija teigia, kad kas šeštas vyriškis nukenčia nuo smurto šeimoje. Aš neseniai lankiausi pabėgėlių stovykloje, pabėgėlių šeimoje Londone ir kalbėjau smurto klausimu. Ir iš tiesų Smurtas paveikia nukentėjusį, jo šeimą, artimuosius, sunaikina gyvybę. Ir tas procesas, kuomet tą gyvybę reikia atkurti, yra gan ilgas, jai reik, jai, jam reikia paramos. Nukentėjusieji turi gauti pakankamą paramą, e, prieglaudą tam, kad galėtų tinkamai funkcionuoti. Tam, aišku, reikia ir finansinės paramos. ES gali imtis aktyvių veiksmų sulaužant tam tikrus tabų dėl smurto prieš moteris ir vyrus. Tai yra tas rytis, kur mes kaip visuomenė negalime jau daugiau e, nekreipti į tai dėmesio. Dėkoju. Neprisijungus jų vardu, kviečiu ponę Stasą, neįskiriamą vieną minutę. Brangus Kolegos, taip čia buvo iškeltas labai svarbus klausimas susijęs su kovos su smurtu prieš moteris rezoliucija. Tai iš ties problema e, pasireiškinti visais lygiais ir todėl mums reikia laikytis europinio požiūrio, integruoto požiūrio, e, kurio būtų laikomasi vienodo požiūrio visose valstybėse narėse. Tad čia reikėtų atsižvelgti dėmesį, atkreipti dėmesį į e, smurtą prieš moteris šeimose. Ir e, turiu ypač galvoje musulmonių e, moterų, prieš jas at, e, imamasi smurtą iš tikrųjų tokia, toks smurtas prieš musulmonės moteris jų šeimose yra visiškai nepriimtinas ir todėl tur, turėtume numatyti kovos priemonės prieš visokias smurto apraiškas, ypač pabrėždami prieš musulmonės moteris. Dienam stepto. Periname prie kitų kalbėtojų. Pone Bauer, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, komisijos atstovai, Norėčiau priminti tai, ką jūs sakėte, ponė ministrė. Civilizuotoje visuomenėje nėra vietos smurtui. Dešimtai kartą mes prisimename Junktinių tautų deklaraciją prieš kovą prieš e, smurtą prieš moteris. Dešimti metai, e, kuomet e, minime šią konvenciją. Aš, laikė, aš klausiausi kolegų, klausiausi jūsų pasisakymo, kalbėjome apie tai, kas galėtų nutikti po 10 ar 20 metų. Na ir man įdomu, ar po 10 ar ir 20 metų mes kalbėsime, ar mūsų pasiekėjai kalbės tuos pačius dalykus, būtent kad smurtą civilizuotoje visuomenėje vietos neturi savo surasti. Man įdomu, kaip bus po 10 metų. Na ir panašu, kad laikas mums nėra palankus, ypatingai jeigu pažvelgtumėme į visuomenę, pamatytumėme, kad ten yra vis daugiau agresyvumo. Pažiūrėkime į tai, kokią, kokią įtaką daro žiniasklaida, jie irgi suvaidina čia svarbu vaidmenį. Taip pat krizė irgi daro įtaką. Psichologai jums pasakytų, kad krizė daro neigiamą poveikį žmonių agresyvumui. Taigi smurto prieš moteris klausimas be jokios abejonės yra problema ir žinau, kad mūsų kolegos vyriškiai dažnai teigia, kad ir vyrai nukenčia nuo smurto tiesa, bet dėje turime nepamiršti, kad statistiniai duomenys įrodo, kad jeigu pažvelgtumėme į nukentėjusiosius, 95 procentai jų yra moteris. Taip pat, jeigu pažvelgtumėme į priekybos žmonėmis, aukas. 80 procentų jų yra irgi moterys. Taigi, ponė ministrė, ponė komisarė, aš manau, kad atėjo laikas Europos institucijoms kur kas rimčiau svarstyti šios klausimus negu kad dabar. Dėkoju. Pone Garcia Perez, pusantros minutės. Šiandieną milijonai žmonių, moterų visame pasaulyje pasisako prieš smurtą lyčių pagrindu negalime užsimerkti prieš tokią socialinę nelaimę, socialinę rykštę, negalime nekreipti dėmesio į istorinį piknaudžiavimą valdžia, gale. Moterys yra žudomos vien dėl to, kad jos yra moterys. Ir real, matome, kad tai vyksta realiai. ES institucijos valstybės narės visi yra atsakingi už tai, kad būtų sustabdytas toksai smurtas lyčių pagrindų. Mums reikia labai drąsių iniciatyvų, tokios valstybės kaip Ispanija ėmėsi labai iškios iniciatyvos šią linkmę, prieėmė įstatymą prieš smurtą lyčių pagrindų. Tai yra labai svarbi priemonė ir puikus pavyzdys visai Europai. Švietimas e, dėl lygybės, prevencijos priemonės, stereotipų laužimas, teisinė pagalba nukentėjusiesiems ir kitos politikos sritys kryptis, kurios yra būtinos. Puiku, kad Ispanija, pirmininkausianti valstybė, užsibrėžė tikslą kovoti prieš smurtą lyčių pagrindų. Ir aišku, jiems reikės dėlės paramos tokioms mm. iniciatyvoms iš visų mūsų. Turime dirbti iš vien, nes milijonai moterų nukentėjusių negali laukti nei vienos dienos. Dėkoju. Tu. Pone Kretu, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip buvo pasakyta, smurtas prieš moteris yra labai rimtas reiškinys, kuriam ne visada pakankamai skiriame dėmesio. Šis reiškinys pasiekė grėsmę keliančias proporcijas kai kuriuose šalyse, ypač ten, kur vyksta karai. Privartavimas ir lytinis, lytinė prievarta prieš moteris ir vaikus Somalija pasiekė grėsmę keliantį lygį ne tik šalise, kur kariaujama pas, e, pasitaiko tokio smurko, nes tokio smurto pasitaiko ir demokratinėse taikiose šalise ir todėl mes turime telkti savo dėmesį tam, kad nubaustume tuos, kurie e, taip pažinė žmogaus teisės. Turime dėti pastangas užtikrinti moterų apsaugą ir padėti seksualinės agresijos aukoms, pradedant nuo medicinės pagalbos ir toliau reintegruojant jas į visuomenę. Galiausiai noriu paminėti faktą, kad Deve komitetas paminėjo kovos prieš e, smurtą prieš moteris dieną ir noriu padėkoti komisijos atstovams Degucht ir Ferrero Waldner už jų parodytą susidomėjimą šią temą. Labai ačiū. Pone Kosta, vieną minutę. Pirmininkė, aš norėčiau paskirti šią dieną, skirti Anos Politkovskajos atminimui, žurnalistai ir moteriai, kuri smokėjo gyvybę už uh, moterų teisės. Šie kontrastai, kai Dažnai presa, žiniasklaida e, skelbia apie moterų vaidmenį visuomenėje, tačiau taip pat e, atėjo laikas, kad Europa imtųsi veiksmų ir kovoja su smurtu. Būtų gerai, jeigu būtų galima paskelbti statistiką susijusią su nepilnamečiais, žmonių pardavinėjimu, smurtu prieš moterius įvairiose kategorijose, pavyzdžiui, tarp emigrantų. Tačiau mes norime taip pat ir konkrečių rezultatų. Na, o tuomet galėtume ir finansiškai prisidėti prie tų projektų, kuriuos dažnai vykdo vietinės nevyriausybinės organizacijos ir kurios yra skirtos reintegruoti smurto aukas. Turime dabar naujų galimybių Lisabonos sutartį ir Stokholmo programą tam, kad galėtume e, imtis tokių prevencinių veiksmų. Tačiau turime pasmerkti ir kitus smurto aspektus, nes pasitaiko vis daugiau smurto prieš jaunas moteris ir vaikus, ypač susijusiu su narkotikais ir alkoholiu. Ir per mažai apie tai kalbama, kai kalbama apie smurtą prieš moteris. Ačiū. Pone Sanišin, vieną minutę. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, miliony. Pone pirmininkė, brangus kolegos, Milijonai moterų mušamos, prieš jas smurtaujama, jos prievartaujamos ar e, jos nužudomos vien dėl to, kad jos moterys. Ir iš tikrųjų dėl smurto žūsta daugiau moterų, negu kad jų miršta nuo e, vėžio ar kitų lygų. Iš tikrųjų, šiaip jau tam tikros visa politinė klasė tam tikrose šalyse turėtų atsisakyti tam tikros religijos ir kultūros, pagal kurią e, skatinamas vyrų dominavimas šalyse, kuriuose e, yra labai konservatoriški režimai, paklusnus e, religijai ir, papra, ir, pagal, ir moteris, moteris papras, nusiunčiamos į virtuvę ir, ir auklėti beauginti vaikus. Moterys Lenkės e, nešiojančios e, kryžių ir kartu, kurie skriaudžia jų pačių vyrai, yra toks savotiškas simbolis. Uh, Antai e, tam tikros iniciatyvos kovoje su smurtu prieš moteris ėmėsi e, Lenkijos e, kovos su smurtu centras. For, uh, for speaker, not... Melina kortelė yra skirta užduoti klausimą kalbėtojai. Kai kas keliate tą kortelę prašydami uh, vienos minutės pasisakymui. Na, mes vėluojame ir pasistengsiu steikti žodį šešiems žmonėms po vieną minutę pakalbėti, tačiau negaliu duoti daugiau laiko. Taigi dabar perėjame prie pasisakymų spontaniškai. Pone Griunik, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Uh, Viena iš penkių moterų kasdien patiria smurtą. Smurtas visomis e, formomis nepriimtinas, turiu galvoje. Ir jaunos moteris paprastai būna išnaudojamos ar prieš ją smurtaujama. Smurtas prieš moteris reiškiasi įvairiais pavydalais - namuose, seksualinė prievarta, priekabiavimas darb, darbovietėse. Darb, ir kartu smurtas panaudojamas kaip e, ginklas karo atveju. E, nuo 16 iki 44 metų moterų labai daug e, žūsta ir nukenčia nuo smurto daugiau negu nuo lygų. Kalbėti nepakanka, reikia veikti. ES turi apsaugoti jautriausias gyventojų grupės. Tačiau šiuo atveju kova su smurtu prieš moteris yra kartu svarbiausių teisių e, palaikymas ir saugojimas. Ir reikėtų imtis naujų iniciatyvų, naujų priemonių Europos kovos su smurtu prieš moteris plane. Tad iš tikrųjų mes šiaip jau apie tai kalbėjom ilgą laiką. Ronzulį, vieną minutę. Pone Ronzulį, vieną minutę. Ar ponia Ranzulį yra salėje? Ačiū pirmininkė. Pone Madera, pone Tasen kalbėjo apie smurtą pagristą kultūrinėmis ar religinėmis savokomis. Aš norėčiau papasakoti, kas man nutiko kai aš dirbau savanorę misijoje. Moteris, kuri nenorėjo e, dėvėti galvos apdangalo, ji buvo nubausta savo vyro. Jai buvo užpiltas įros rūkšties, kol ji miegojo lovoje. Ir tada jį turėjo nešioti tą galvos apdangalą tam, kad uždengtų randus, kurie liko ant jos veido. Aš tikiuosi, kad ta diena nebus vien tik tai pažymėta kalendoriuje. Tiesiog tai bus ta diena, kuomet mes prisiminsime visas moteris, kurios nukentėjo nuo ir, smurto ir kad mūsų, taps, mūsų žodžiai taps konkrečiais veiksmais. Ponas Saravela. Pone pirmininkė, brangus kolegos, kiekvieną dieną tūkstančiai moterų nukenčia nuo smurto. Uh, Tačiau e, šis smurtas prieš moteris dažniausia vykdomas, vykdomas vyrų, bet kita vertus tai yra kartu šiaip jau smurtas prieš žmogaus teisės. Ir todėl e, tai jau Kanadoje imtasi e, kovos su smurtu e, kampanijos, ta kampanija jau vyksta 20 metų, joje dalyvauja e, vyrai ir tai tikrai savotiška veikla čia prisimenamos paprastai moteris Konge, kurios kiekvieną dieną nukenčia nuo smurto Tad čia reikėtų kalbėti ne vien tik tai apie fizinį smurtą prieš moteris, bet ir apie psichologinį smurtą. Ačiū. Pone Sarbui, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Smurtas prieš moteris yra labai įvairus. Viskas priklauso nuo politinės, ekonominės ir kultūrinės tam tikros visuomenės situacijos. Gali būti psichologinis spaudimas daroma šeimoje, prievartinė santoka ar kažkokiu kitų smurto praaiškų gali pasitaikyti. Visos tokios smurto prieš moteris apraiškos yra nepriimtini žmogaus teisų pažeidimai. Tai yra kliūtis neleidžianti užtikrinti vyrų ir moterų lygybės. Dėl šio reiškinio matome daugiau nukentėjusių negu kad nuo vėžio. Ir tai palieka didelės, didelius skaudulius visuomenėje. Ir aš manau, kad mes turime aktyviau kovoti prieš tokį reiškinį. Jungtinių tautų skaičiavimais smurto atveju kasmet padaugėja. Ir dažnai apie tuos atvejus net nėra sužinoma. Aš Rumunijoje e, rėmiau Junktinių tautų kampaniją pavadinta Moteris šešėlyje, kurios tikslas sukurti, sus, parodyti, kiek rimta yra ši tema ir ši problema. Ačiū, ponia Maisner, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Smurtas prieš moteris yra žmogaus teisų pažeidimas, nesvarbu kokia būtų jo forma, ar tai būtų prievartinė santoka, ar išprievartavimas, Nužudimai dėl garbės yra tas terminas, kuris man ypatingai kelia daug problemų ir rūpešio. Aš manau, kad turime su tuo reiškiniu kovoti. Lisabono sutartyje, dar prieš įsigaliojant Lisabono sutartį, mes kalbėjome apie žmogaus teisų hartiją, norėjome, kad, norėjome, kad hartija taptų teksto priedu. Ir čia ES mums tenka prievolė imtis visų pastangų tam, kad kovotumėme su šia smurto apraiška. Jau buvo pasakyta, kad smurtu naudojamasi kare. Išprievartavimai yra ginklas kare. Ir kartais netgi kalba eina apie mažų vaikų, mergaičių išprievartavimą. Tai yra tikrai nepriimtina. Ir ponia Ferrero Valner komisarė kalbėjo apie tai, kad tos moterys, kurios užima aukštas pareigas e, įvairiose valstybėse, jis su jomis kalbasi, bet to nepakanka, nes tai liečia kiekvieną moterį, kiekvieną žmogų mūsų planetoje ir mes turime gerinti situaciją. Dėkuoju. Lik, Pana Hanslik, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Pastaruoju metu imamasi vis daugiau iniciatyvų skirtų smurtui prieš moterimis kovoti su tuo smurtu. Deja, tas reiškinys neslūksta, taip pat ir Europoje. Ir nuo jo nukenčia visų amžiaus grupių moteris, visų socialinių klasių moteris. Smurtas nėra natūralus dalykas ar ne neišvengiamas. Tai yra E, nusikaltimas, tai yra žmogaus orumo, saugumo, žmogaus gyvenimo, fizinio ir psichologinio integrumo pažeidimas. Tad mes iš tikrųjų, kalbėdami apie smurtą, ne, neturėtume kalbėti apie moteris kaip aukas, turėtume kalbėti taip pat ir apie smurto subjektus. Ir e, turėtume atsikratyti tam tikrų stereotipų. Pagaliau imdamiesi kampanijos mes turėtume atsižvelgti įvairius aspektus. Pone Figureido, vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Ši tarptautinė diena skirta smurtui, kovai su smurtu prieš moteris turėtų būti e, pradžia, kai abejingumo siena pradėtų griūti mūsų visuomenėje nes tai paliečia milijonus moterų Europoje ir pasaulyje. Smurtas prieš moteris yra žmogaus teisų pažeidimas, tai yra kliūtis įtraukiant jas į socialinį ir politinį gyvenimą, į visuomeninį gyvenimą, taip pat įtraukimą į darbo veiklą ir neleidžiams realizuoti visų teisų, pilietinių teisų. Įvairios smurto rūšis yra varijuoja įvairiose kultūrose, tačiau socialinė kapitalizmo krizė padaro moteris pažeidžiamesnės, jos daugiau išnaudojamos ir nustumamos į pakraščius. Ir tuomet prekyba moterimis ir prostitucija tampa lengviau įmanomi. Mums reikia daugiau pinigų, daugiau e, tam skirtos politikos priemonių, kad galėtume e, skatinti teisę, moterų teisės lygybę tarp lyčių. Ir turime kovoti prieš visas smurto formas. Atsiprašau likusiems, kuriems nesuteiksiu žodžio. Paskutinė kalbėtoja, ponia Kinisen. Vieną minutę. Du tūkstantį 2020 metai Europoje pradėjo naują erą žmogaus stebėjimą, įkalinimą ir, ir panašius atvejus. Tačiau smurtas prieš moteris nesu, nenuslūgo, antai dar 2008 metais virš šimto moterų žuvo nuo smurto. Uh, taip pat smurto šeimoje. Ir visa tai vyksta video stebėjimo, biometrinių duomenų naudojimo e, epochoje, bet mes vis dėlto negalim garantuoti moterims e, saugumo nuo e, smurto smurtas susijęs su diskriminavimu, taip pat su seksizmu ir seksizmas kaip ir resizmas. Tai iš tikrųjų yra tam tikra alter ego apraiška. Kaip reikėtų kovoti su šiuo reiškiniu? Reikėtų kalbėti apie prevenciją, apie apsaugą, reikėtų imtis tokios politikos, kurie būtų išnaikintas bet koks netoligumas tarp lyčių. Ir čia reikėtų įtraukti piliečius. Ačiū. Εξ ονόματος του Συμβουλίου για δύο λεπτά Tarybos vardu dviems minutėms kviečiu ponę Torstenson. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiama moterų teisų komiteto pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš dėkoju už labai svarbias diskusijas. Smurtas prieš moteris vyksta įvairiomis formomis, įvairiomis apraiškomis tačiau skausmas, pažeidžiamumas yra toks pats, nepriklausomai nuo to, kas yra auka. Džiaugiuosi, kad imamasi daug iniciatyvų komisijos šioje srityje ir aš labai tikiuosi, kad europinis bendradarbiavimas vyks tam, kad mes galėtumėme efektyviau kovoti prieš smurtą ir sustiprinti lygybę. Turime dirbti strateginių pagrindų. Buvo kalbama apie iniciatyvas, įvairias e, veiklos rūšis ir aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad smurtas prieš moteris yra prioritetas Švedijos pirmininkavimui. Jeigu pažvelgtumėte į Stokholmo programą, tą, kuri bus patvirtinta kitą mėnesį, pamatytumėte, kad dide, mums atsiranda didesnės galimybės dirbti su moterimis, kurios nukenčia nuo smurto. Tai yra pirmas svarbus dalykas. Dar vienas dalykas. Lapkričio 9 dieną mes rengėme konferenciją, kvietėme pilietinės visuomenės atstovus, nevyriausybinio organizacijų atstovus, keitėmės informaciją, patirtimi, nuomonėmis apie tai, kaip būtų galima kovoti prieš smurtą su moterimis. Taip pat pirmininkaujantį valstybę surengė konferenciją Bruselėje, e, kurios tema buvo prekyba moterimis. Mes bandėme parodyti, kaip būtų galima sutelkti dėmesį ties kilmės šalėmis, iš kur yra atvežamos tos moterys. Taigi norėčiau padėkoti už išties labai įdomias ir svarbės diskusijas. Mūsų laukia dar daug kliučių, reiks nu, nu, nueiti dar didelį kelią, bet aš tikiuosi, kad smurtas prieš moteris galiausiai bus sustabdytas. Dėkoju tarybos atstoviai, dabar komisijos vardu kviečiu poną De Gucht. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelios, kelios pastabos pabaigai, bet prieš tai dar norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie pasisakė šiuose diskusijose Tai yra labai svarbios diskusijos. Tai yra viena brutalesnių, brutaliausių žmogaus teisų pažeidimų, kas vyksta ne tik besivystančiose valstybėse. Nors daug šiandien kalbėjome apie Kongą, bet aš manau, kad reiktų pakalbėti ir apie kitas besivystančias valstybės, kaip kad pavyzdžiui Pakistaną. Vakar vakare po posėdžio šiame parlamente aš žiūrėjau televiziją ir buvo rodoma programa 24 e, valandos, taip vadinasi ta e, programa, ir buvo kalbama apie smurtą prieš moteris Irake. Ir tai buvo siaubinga, bet dėja teisinga. Ir buvo pateikti pavyzdžiai moterų, kaip ir, kaip ir šiandienos diskusijose, kurios nenori dėvėti galvos apdangalų. Mhm. Taigi situacija e, darosi vis žiauresnė, kalbant apie smurtą prieš moteris, naudojamasi seksualinę prievartą kaip karo ginklų. Ir po to pamatome, kad ta socialinė sąranga ir tradicinių bendruomenių struktūra yra sunaikinama, panai, pažeidžiama. Ir galiausiai susiklosto tokia situacija, kad ne, ne vien tik tai sukilėliai, bet ir na, kareiviai, bet ir paprasti, taip vadinamieji paprasti piliečiai griebėsi tokio baisaus smurto, tokių baisių išpolių prieš moteris ir taip pat vaikus. Keli parlamentarai klausė, ar nebūtų įmanoma parengti Europinės direktyvos skirtos kovai prieš smurtą prieš moteris, kad būtų galima apsaugoti nukentėjusiosius, nu, nuteisti nusikaltelius ir panašiai, bet dėja aš nemanau, kad tam turime teisinio pagrindo. Lisabonos sutartyje yra teisinis pagrindas imtis konkrečių veiksmų susijusių su priekyba žmonėmis, ypatingai ir seksualiniu vaikų išnaudojimu. Ir vaikų pornografija. Tad Lisabonos sutartyje e, tos savokos labai aiškios, aiškiai minimus. Tačiau vis dėlto kol kas nėra teisinio pagrindo, kad komisija galėtų pateikti direktyvos pasiūlymą. Manyčiau, kad komisija ir toliau turėtų tirti įvairius kelius, e, kuriais būtų galima kovoti su šiuo reiškiniu, renkti programą, kuri būtų grindžiama ir tam tikromis e, grup, klausimų grupėmis, atkreipiant taip pat dėmesį į šitą reiškinį ir mūsų pačių valstybėse narėse, nes mes iš tikrųjų turėtume būti e, pavyzdys kovojant su smurtu prieš moteris. Tad jūs galit tikrai tikėtis, pasikliauti komisiją, dabartinę komisiją ir e, būsimąją komisiją, kuri ir toliau tęs veiksmus, kuri plės tuos veiksmus dėl visų e, išdėstytų mano priežasčių. Ir čia jau buvo pabrėžta, kad e, kas turėtų imtis daugiausia iniciatyvos, valstybės narės ar komisija. Aš manyčiau, kad visais lygiais mes turėtume e, šiaip jau neišleisti šios problemos iš akių. Labai ačiū. Much, uh, the... Labai ačiū, komisarė. Baigiant diskusiją, aš turiu pasakyti, kad esu gavusi rezoliucijų pasiūlymus iš e, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto. Diskusija dabar baigta, o balsuojama bus rytoj. Kitas darbo tarkės klausimas ir tarybos ir komisijos pareiškimai dėl politinių sprendimų susijusių su piratavimu prie Somalio pakrančių.